tvirtintų. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus dėl pirmininkavimą perimančios Rumunijos veiklos programos pristatymą. Visų pirma, Rumunijos premjerė e, Dančila Viorika. Domnule președinte al Parlamentului European, Pone pirmininkė, Europene, stimați... gerbiamas Europos komisijos atstovė, mm, noriu padėkoti už šią garbę šiandien kalbėti čia kaip Rumunijos premjerė. Mes perėmėme pirmininkavimą ES iš Austrijos ir norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti Austrijai už jos pirmininkavimą. Tuo pat metu norėčiau išsakyti padėką visam trejetui e, - Suomijai bei Kroatijai pirmininkaujančių valstybių. Mes glaudžiai dirbome su jomis, kad parengtume subalansuotą e, kito pusmečio darbų, kito, kitų pusantrų metų darbų programą. Dabar pristatysiu e, Europos taryboje pirmininkaujančios Rumunijos e, programą ir pristatysiu mūsų ateities viziją. Ponios ir ponai, Europai visada pavykdavo įveikti kliūtis ir atsigauti po sunkių istorijos etapų. Europos projektas. E, dabartiniu savo pavydalu buvo suformuotas daugybės krizių, kurias išgyveno Europa. Ir šiandien dar kartą esame atsidūrę labai sudėtingoje kryškelėje. Kalbu apie Europos projektą. Tačiau, kaip puikiai žinote, visas tokias situacijas galima išnaudoti ir paversti galimybėmis nauja pradžia. Todėl norėčiau pasakyti, kad mano vizija e, kitų šešių mėnesių Rumunijos pirmininkavimo e, yra ne tai, ką pristatysiu dėl prievolės. 500 milijonų Europos piliečių žvelgia į mus, laukdami atsako e, dėl Europos ateities. Todėl manau, kad mums labai svarbu yra parodyti Europos piliečiams, jog ES institucijos dirba jų labui. Ir ypač, kad jos gali pasiekti rezultatų, pagerinti žmonių gyvenimus ir užtikrinti geresnį, geresnės ateities perspektyvą. Šioje, e, e, šiame pirmininkavimo etape mums e, mūsų laukia nelengvos užduotis ypač sprendimų prieimime. Todėl tiki, tikiuosi jūsų paramos, kad kiek įmanoma greičiau užbaigtume darbą dėl daugybės teisėkuros projektų, kurie yra šiandien mūsų darbo atvarkėje. Taip pat, kad atsakytume į iššūkius iškilusius ES mastu. Rumunijos pirmininkavimo vizija sutelkta iš tai kokias idėjas sanglaudą kaip Europos vertybę, kuri apima įvairius matmenis. Politinę sanglaudą tai atskleidžia valstybių narių vienybės būtinybė, taip pat e, yra teritorinė sanglauda. Norime sumažinti išsivystimo atotrukį tarp valstybių narių ir tarp jų regionų. Taip pat yra socialinė sanglauda labai svarbi užtikrinant vidaus rinkos pagrindinių keturių laisvių apsaugą. Taigi, sanglaudos idėja apima visas sritis ir tai vienas, vienas svarbiausių teminių prioritetų mūsų pirmininkavime, kuris apima ke, keletą prioritetų - konvergencijos Europa, saugesnė Europa, Europa kaip pasaulinė veikėja ir Europa bendrų vertybių Europa. Visų pirma, konvergencijos Europa - tai svarbiausiai sritis, kur Rumunija sieks veiksmų pirmininkaudama Europos taryboje. Ir šioje srityje sieksime paskatinti ekonomikos augimą, socialinę plėtrą bei sumažinti egzistuojančius išsivystimo atotrukius, užtikrinti konkurencingumą, susietumą bei tvarumą. Vidaus rinka yra viena didžiausių ES sėkmės istorijų, tai vienas pagrindinių mūsų projektų. Ir todėl Rumunijos pirmininkavimo vienas iš tikslų čia bus e, siekti gyvendinti teisėkuros darbo atvarkę vidaus rinkos klausimais. Turime apibriežti reikalingą struktūrą, kad rinka galėtų veikti sklandžiai. Taip pat turime sustiprinti e, mokslinį ir technologinį Europos pramonės pagrindą. E, turime galimybę užtikrinti didesnį mūsų konkurencingumą pasauliniu mastu. Taip pat e, tai leidžia skatinti ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. Toliau skatinsime skaitmeninimą, taip pat ir Europos pramonėje E, skaitmeninį iššūkį jau priemė ankstesnės, anksčiau pirmininkavusios valstybės, tokios kaip Estija. Mes perimame estafetę čia ir toliau e, sieksime taip pat ryštingai veikti šioje srityje. Taip pat sutelksime dėmesį e, užtikrindami geresnį susietumą tarp rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. E, ir čia e, stiprinsime įvairias jungtis, stiprinsime keturias e, pagrindinės laisvės, sieksime užtikrinti geresnius gyvenimo standartus menkiau išsivyščiusiuose regionuose. Kalbėjau apie tai, kad reikia ilgalaikės politikos pramonės rytyje. Taip pat svarbu e, parengti energetikos sąjungos teisės aktus. Šie klausimai užims svarbę vietą mūsų pirmininkavimo vietu. E, toliau, antrasis ramstis, e, kitas mūsų prioritetas - tai saugesnė Europa. Čia mums iškyla saugumo iššūkių, kurie kelia grėsmę mūsų piliečių saugumui. O ES susiduria su įvairiausių rūšių rizika ir grėsmėmis šiuo metu, kurios gali pakengti mūsų vertybėms ir socialiniai e, mūsų visuomenės geroviai. Vis spartėjančio skaitmenėjimo pasaulyje turime pasiekti daugiau pažangos, gimdami savo piliečius internetinėje erdvėje. Taip pat turime sustiprinti ES atsparumą kibernetiniams išpoliams. Todėl saugumas ir kibernetinis saugumas bus e, svarbiausiais aspektais e, įgyvendinant informaciniai visuomeniai skirtus projektus. Kitas svarbus saugumo aspektas, kurį labai rimtai svarstysime, tai dėrybos dėl nuoseklaus migracijos rautų valdymo, e, sutarčių parengimo, ES išorės sienų valdymo, taip pat e, terorizmo grėsmių užkardimas ir e, apsauga, mūsų sauga internetinėje erdvėje ir Europos prokuratūros tarnybos įgaliojimų išplėtojimas dėl teroristinių grėsmių, taip pat e, teismų e, bendradarbiavimas baudžiamosios teisės srityje. Ieškosime gyvybingų sprendimų šioje srityje susijusioje su migracija. Norime skatinti bendradarbiavimą tarp, valsty, tarp kilmės šalių ir tranzito valstybių. Bei taip pat spręsti e, asmenų kontrabandos klausimą. Toliau, trečiasis ramstis, kurį norėtume pasiūlyti e, Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu. Europa kaip stipri pasaulinė veikėja. Mūsų vizija ir pagrindinė dėmesio sritis čia bus paremta mūsų bendrų įsipareigojimų E, išdėstytų globalinėje išorės politikos bei ES saugumo strategijoje. Jeigu kalbame apie saugumo e, strategiją, sieksime mūsų ir ES gynybinių pajėgumų plėtojimo glaudžiai e, dirbdami ir siekdami papildomumo įgyvendinant panašias iniciatyvas su NATO. Tuo pat metu mums reikia skirti dėmesį mūsų kaiminystiai. Todėl turime pasiekti pažangos ES plėtros politikoje. Šiais metais pažymime dešimtasias rytų partnerystės metinės. Tai bus labai svarbių aspektų šioje politikoje. E, todėl ypatingą dėmesį skirsime Vakarų Balkanų regionui. Be to, stiprinsime ES įsipareigojimus tarptautiniu mastu, e, sieksime ginti prekybos interesus ir modernizuoti daugia šalę prekybos sistemą. Taip pat e, sieksime išplėtoti ekonominės sutarties ir laisvos prekybos sutartis. Ketvirtasis Rumunijos pirmininkavimo ramstis susijęs su bendrų vertybių Europą norime skatinti sanglaudos politiką Europos Sąjungoje. Būtent todėl aktyviai dirbsime skatindami mus vienijančius principus ir vertybės. Tačiau turime rimtai dirbti, kad išspręstume problemas, kurios toliau mums iškyla Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, rasizmo, e, netolerancijos, ksenof ksenofobijos, populizmo, antisemitizmo bei neapykantą kurstančių kalbų norime, kad e, iškiltų demokratiškesnė e, sąjunga. Skatinsime lygias galimybes. Ir norime, kad tai vyktų visur, visose valstybėse narise ir kad tai būtų prieinama visiems piliečiams. Todėl mums labai svarbu užsitikrinti piliečių pasitikėjimą, kad jie tikėtų Europos projektu. Atstovauju čia Rumunijos piliečius, kalbėdama kaip Rumunijos premjerė. ES yra labai arti jų, tačiau jiems atrodo, kad su jais nesielgiama taip pat vien, kaip ir su kitais, ypač dėl kritikos, kurios susilaukė mūsų šalis, klausimais, kurie kitose šalise laikome, laikomi savaime suprantamų dalykų. Ir mes manome, kad kai kurie reikalavimai keliami tik rumunams ir niekam daugiau. Uh, Rumunai mato šią neligybę ir jaučia ją, nes e, Rumunija nedalyvauja šiandien erdvėje. Noriu padėkoti komisijos pirmininkui Junkeriui bei pirmininkui Tajaniui už jų išreikštą paramą. E, Parama mūsų siekiui prisijungti prie šiandien erdvės. Noriu pateikti šiuos pavyzdžius, kalbėdama apie mano šalį kad e, bet kokie sprendimai priimami Europos mastu dėl konkrečių valstybių narių e, būtų primami suvokiant, kad tie, žmon, kad tie sprendimai veikia žmonės šalise ir jie turi būti tokie, kad tai skatintų žmonių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir kai tenka priimti sprendimus, negalime pamiršti valst... piliečių valstybėse narėse žmonių, ku... kuriuos tie sprendimai tiesiogiai veikia, todėl turime kovoti su visų rušių e, neligybė, kad sustiprintume ES bendras vertybės. Švietimas ir kultūra yra Europos ateities raktas ir e, vertinant viską iš individualios atskiro piliečio perspektyvos bei ir e, stiprinant bendrą Europos projektą. Labai svarbu rasti sprendimus, kurie apspręstų ir patrauktų, kurie apspręstų jaunų žmonių dalyvavimą ir patrauktų juos, e, kuriant bendrų vertybių vienimą ateities Europą. Ponios ir ponai, mes atidžiai seksime, kokį sprendimą priims Britų parlamentas. Ir žinoma, Brexitas bus svarbiausia Rumunijos pirmininkavimo tema. grįžime prie šio istorinės svarb, svarbos aspekto. Tačiau turime ir kai ko pasimokyti iš šio etapo. Mūsų e, demokratinės valstybės dar kartą rinks Europos parlamentą gegužės mėnesį šiais metais. Turime apie viską galvoti ir prisimindami Europos parlamento rinkimus, nes tai galimybė mums, kurie tikime Europą, E, kurti dar glaudesnę Europą paremtą e, pagrindiniais principais, kuriuos įkvėpė bendros europinės ambicijos. Europa, kuri e, laikosi savo įsipareigojimų duotų piliečiams ir įsipareigojimų prisimtų tarptautiniu mastu, dar europietiškesnė Europa, kuris skatina tikrasias Europos vertybės ir įkvepia savo piliečius, leidžia jiems didžiuotis e, partnerystę ir narystę, suvienytą, stipresnį Europą visais aspektais - politiniu, ekonominiu ir socialiniu - yra geriausias įmanomas sprendimas Europos ateities projektui. Ačiū. Ačiū dabar e, žodis suteikiamas Europos komisijos pirmininko pavaduotojai, ponai Ansip. Thank you, Mr. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Kalbėdamas pirmininko Junkerio vardu, džiaugiuosi galimybę būti čia kuomet tikrai istoriškas yra įvykis Rumunija pirmą kartą pirmininkos Europos Sąjungai. Rumunija, kaip ir mano valstybė, Estija ir daugelis kitų Europoje, paminėjo savo valstybės šimtmetį praeitais metais ir tai buvo puikus momentas mums visiems prisiminti praeitį, bet lygiai taip pat pažiūrėti ir į tai, kiek toli per tą laiką mes nužengėme. Rumunija yra nukeliavusi tikrai labai ilgą kelią. Dabar yra savo teisėtoje vietoje Europos širdyje. Ir tikrai nėra geresnio tokios pažangos simbolio kaip šis pirmininkavimas, nes per šiuos šešis mėnesius Rumunija vadovaus e, ministrų, pirmi, e, ministrų taryboms per tikrai nelengvą ES laikotarpį. Praeitą savaitę buvau Bukarešte kartu su kolegomis iš Europos komisijos, e, kad tiesiogiai susipažinčiau, kaip puikiai yra pasiruošta ir koks didžiulis yra entuzijazmas e, imtis laukiančių užduočių. Tačiau, aišku, su pirmininkavimu visuomet ateina ir atsakomybė. Ir tai itin svarbu, kai yra tikrai mm, svarbių permainų ir įvairių kampanijų laikotarpis. Ir kaip pirmininkas Junkeris daug kartų sakė, Europos komisija yra pasirengusi jums e, visokiojopai padėti e, kiekviename jūsų žingsnėje šiame kelyje. Mes dirbsime su jumis iš vien, su visomis institucijomis, visomis partijomis, kad užtikrintumėm, kad šie šeši mėnesiai būtų produktyvūs, sėkmingi ir uh, toliau lemtų vienybę ir solidarumą. Ir kaip jūs galite pasikliauti mumis, mes lygiai taip pat norėsime pasikliauti ir jumis, kad jūs imtumėtės lyderio vaidmens, stabilumo užtikrintumėt ir tikrai pajėgtumėt nutiesti tiltus ir užtikrinti konsensusą tiek ES, tiek ir pas save namuose. Nes manau, kad kiekvienas sėkmingas pirmininkavimas priklauso visų pirma nuo nacionalinės vienybės ir politinio konsensuso. Vieningas frontas namuose tikrai padės vieningai Europai judėti į priekį. Rumunija daug, kaip niekas gerai žino, kokie, kokie jėgas lypi vienybėje. Ruoždamas įstoti į ES, tai buvo pirmoji valstybė, kuri vieningai dirbo tam, kad užtikrintų, kad tikrai jis galėtų sėkmingai įvykti visus e, stojimo kriterijus. Ir tai tikrai nebuvo paprasta užduotis, kur tik tai dėdami, e, dedamos varnelės. Tai buvo didžiulis darbas, kur visi vieningai turėjo dirbti, kur reikėjo jauną e, demokratiją konsoliduoti, užtikrinti um, demokratiją, bendras vertybės. Ir tokios vertybės kaip laisvė, e, demokratija, teisės viršinybės principas stumė valstybę į priekį. Ir tai yra vertybės, kurios uh, negali būti pamintos ar susilpnintos niekur Europoje. Mes visi turime parodyti, kad per e, šiuos e, šešis mėnesius ir toliau galėsime tai garantuoti. Gerbėme nariai, pradžioje pasakiau, kad e, su pirmininkavimu ateina ir atsakomybė, atsakomybė už visus europiečius ir tai bus Rumunijos užduotis per šiuos šešis mėnesius. Ji bus sudėtingesnė nei įprasta, kadangi 242 pasiūlymai yra pateikti komisijos, kurie dar turi būti suderinti teisės aktų leidėjų. Ir laikotarpis likęs bus tikrai labai trumpas, per kurį reikės padaryti nepaprastai daug ir uh, balandžio 18 jau parlamente prasidės e, parlament rinkiminė kampanija ir, ir e, tikrai daug iš tų pasiūlymų yra labai svarbu, susiję taip pat ir su breksitu, su migracija, su prieglopšio taisyklėmis. Mm, mano srityje, skaitmeninės e, bendros rinkos srityje, bent keli pasiūlymai dar laukia suderinimo. Ir tikrai tai yra labai svarbu visiems europiečiams, nes tuomet bus galima lengviau pirkti ir parduoti internetu per valstybių sienas ir bus užtikrinta, kad būtų taikomos elektroninio privatumo taisyklės, kad būtų um, apsaugota nuo kibernetinių išpolių. Ir tai būtų taisyklės, kurios tinkamas 21 amžiui, o ant kortos pasakyta daugas. Skaitmeninėme pasaulyje tai yra itin svarbu, ypač kai eina kalba apie realią pažangą dėl kito ilgalaikio biudžeto ES. Čia eina kalba ne vien tik tai apie skaičius ar skaičius po kablelio, eina kalba apie tai, kokios ES mes norime rytoj, tai yra mūsų ateitis skaičiuose. E, diskusijos dėl biudžeto rodo europiečiams, kad ES yra pasirengusi imtis savo likimą į savo rankas. Kuomet e, lyderiai susitikė, sutiks e, gruodž... E, e, gegužės 9 mes um, nuspręsime, kokia turėtų būti vieningesnė, suverenesnė, stipresnė Europos Sąjunga. Ir tikrai geriausia žinia europiečiams, su kuria jie eis po to į rinkiminės apygardas po kelių savaičių, tai bus pati svarbiausia žinia. Ir aš noriu pasakyti, kad bus, kas balsuoja pirmą kartą. Ir ar tai būtų rytuose ar vakos, vakaruose, šiaurėje ar pietuose, mm, jaunimas e, turi daug ką bendro. Jie, jie laukia vilties, geresnės, šviesesnės ateities e, jiems. Uh, Jie laukia tokios ES, kuri kvepuotų abiejais plaučiais, tai yra ir rytiniais, ir, va, ir, ir rytų, ir vakarų, kad apjungtų visus žmonės visoje Europoje. Mes turime ištiesi ranką jiems visiems ir mes turime jiems aiškiai parodyti, kad jų ES duos rezultatus jiems. Uh, Tai štai kokia užduotis laukia šio Rumunijos pirmininkavimo. Mes visi stovime už jūsų, stengdamėsi jums padėti, kad tai įvyktų. Ačiū. Much, Ačiū komisijos vicepirmininkui. Dabar frakcijų vardu visų pirma, EPP frakcijos vardu panas Tolajan. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykusi, ponė ministrė pirmininkė šiame Europos parlamente. Pirmininkavimas tarybai dabar yra jūsų rankose. Jūs, būsės, jūs būtent, būtent atstovaujate tai valstybei, kuri pirmininkauja Europos Sąjungai. Ir mes jums teiksime savo paramą. Taryboje dabar iškeltas yra įvairios sudėtingos temos - tai migracija, mobilumas. Daugiau negu 40 pranešimų laukia savo išnagrinėjimo. Tai būtent tai yra susijęs su, su daugiametė finansinė programa nuo 2021 metų iki 2027 metų. Ir dėrybos dėl šių pranešimų kaip tik lems ir mūsų visų ateitį ES. Pone ministrė pirmininkė, jūs žinote, kad e, dirbate su daugybė naujų ministrų, kurie neturi tokios geros patirties dėrybose su ES. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų, paprašyti iš tų ministrų remtis ekspertų patarimais, konsultacijomis, kurie būtent yra puikiai susipažinę su darybo e, su ES institucijomis strategija, kurie žino visus dokumentus. Dažnai nurodoma, kad e, valstybės e, Rytų Europoje neturėtų būti užmirštos, kad jos turėtų savo vietą ES. Rumunija nėra Šengeno zonos valstybė, taip pat nepriklauso eurozonai. Mūsų valstybė dar nėra visiškai integruota į Europos Sąjungą. O pirmininkavimas e, Europos Sąjungos taryba kaip tik parodė, kad Rumunija yra pasiruošusi visiškai įstoti į Šengeno zoną. Tačiau dar yra nevykdytos atinkamos sąlygos. Pone ministrė pirmininkė, jūs esate dabar atsakinga ne tik tai už visą valstybę, Jūs esate atsakinga už, už savo šalies pramonę, už verslininkus. Jūs turėtumėte dabar kalbėtis su Niderlandai, su Prancūzija, su Vokietijos federalinė kanclerė, su Austrijos kancleriu, kad Rumunija a, kuo greičiau įstotų į Šengeno zoną. Ir taip pat jūs turėtumėt pasikalbėti ir su tų valstybių parlamentais. Tačiau į šį procesą turėtų būti e, įtraukti Europos parlamentą ir tiksliau e, Rumunijos parlamento atstovai, kurie jumis ne visais atvejais pasitikė. Jūs, e, jūs kalbėjote apie veiksmų planą kurį norėjote pristatyti 2016 metais. Tačiau to veiksmų plano nėra. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs kuo greičiau įvykdytumėte savo pažadus ir linkiu Jums kuo geriausios sėkmės pirmininkaujant Europos Sąjungai. Del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti. E Susidarytinės frakcijos, susidarytų frakcijos vardu panas Bulmanas. Gerbėjo ministra pirmininkė, sveika atvykusi į Europos parlamentą. Norėčiau pasveikinti Jūs pirmą kartą pirmininkaujant ES tarybai. mes e, laukiame jūsų tiesioginio įsitraukimo į ES reikalus kaip buvusios ES parlamento narės. Aš manau, kad tai yra puikus pagrindas puikiam bendradarbiavimui, būtent Europos parlamento su pirmininkaujančia valstybe, atsižvelgiant į tuos tikslus, kuriuos iškėlėte ir atsižvelgiant, žinoma, į e, sutinkę situaciją įvairiose politikos rytise. Aš susidomėjęs klausiausi jūsų kalbos ir jūs kalbėjote apie socialinę sanglaudą. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas ir jūsų mintis apie tai, kad reikėtų norėtų sukurti naują a, sistemą. Tai būtent apie sanglų sistemą. Tai būtent apie tai mes turėtume daugiau kalbėti. Nes būtent dabartis rodo, kokia a, sudėtinga situacija yra Londone. Ir kiek reikia dar nuveikti nesvarbu, koks tas sprendimas bus šį vakarą. Tarptautinės rinkos mokesčių klausimai, visi tie klausimai yra taip pat svarbus. Migracijos klausimas taip pat yra vienas iš svarbiausių. Aš, aš norėčiau jums, jūs pagirti. Jūs nusprendėte būtent per kalėdas prisidėti prie tų žmonių, kurie gelbsti pabėgėlių gyvybės. Jūs neužmerkite akių ir prisijungite prie tų, kurie, kurie abejingai žiūri į pabėgėlių krizę. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes, kad mes turime daugybę problemų, apie kurias turėtume kalbėti. Jos mums kelia didžiulį susirūpinimą. Pirmiausia, teismų sistema turėtų būti reformuota, Rumunijoje korupcija turėtų būti sumažinta. Kai, įsivaizduokite, yra valstybė, kurioje slaptas tarnybas turi didžiulę įtaką teismams. Iš esmės mes negalime tam pritarti. Aš, žinoma, nurodau šią problemą, tačiau aš tikriausiai dėl tos problemos turėčiau daugiau kalbėti su jūsų prezidentu. Iš tikrųjų, aš galiu tik tai pritarti komisijai, kad vienybė yra gerai, bet tiesiog aiškiai pasakykime, kad yra problemų ir tos problemos turi būti išspręstos. Jeigu jūsų valstybėje, aš čia kalbu apie tokius dalykus, kurie, apie kuriuos yra kalbamasi kuluaruose, kuria, apie kuriuos šnipždamasi. Tai jeigu jūsų valstybėje yra baudžiami žmonės, yra nuteisiami žmonės, kurie iš esmės yra nekalti, kad kur, tai valstybė nėra teisingumo ir jis nėra įgyvendinamas, tada iš esmės teisės viršinybės nėra ir, ir teisinės valstybės nėra. Aš noriu iš esmės, kad jūs imtumėte šių problemų. Aš manau, kad jūs esate drasi, kad jūs imsitės e, spręsti šią problemą. Aš, jums, aš jūs noriu padrasinti ir Europa tikrai jums padės. Teisinė valstybė tai yra Europos pasiekimas. Tai yra valstybė, kurioje apsaugomi žmonės. Tai būtent jiems užtikrinamos jų laisvės ir teisės. Kai valstybė nėra supergalia, kuri primeta savo valią. Ir prieš 50 metų mes būtent sukūrėm ES tokią sistemą, kurią mes dabar ginsime. Dabar, tačiau jai dabar Europos e, sąjungoje kyla ir pavojus, mes turime ir ją pačią apginti. Aš manau, kad e, te, teisės, teisinė valstybė, teisės viršinybė, tai nėra kuoka, su kuria mes galime priploti visus politinius priešinimus. Pone ministra pirmininkė, jūs esate drąsi moteris, aš žinau. Ir jūsų noras siekti reformų gali būti puikio, puikia galimybė per šios šešis mėnesius puikiai bendradarbiauti. Tačiau pasakyčiau vieną dalyką. A, a, mūsų konkurentai, tai pirmiausia iš liaudės partijos kurie nuolat kalba apie, kurie nuolat kritikuoja a, tokias valstybės, kuriuose a, e, vadovai yra iš socialdemokratų partijos. Tai, tai įsivaizduokite, yra valstybės, kuriuose uždaromi universitetai, niekas apie tai nieko nesako. Tai tiesiog pažiūrėkite tiesai į akis. Tiesiog nesivalykite savo kojų į būsimą pirmininkaujančią valstybę. Aš manau, kad tai yra uh, vienas iš svarbiausių dalykų, aš ponui Junkeriui tą patį ir pasakiau. Aš tiesiog tuos dalykus pasakau tik todėl, kad noriu būti sąžiningas. Ir mes visi turime būti sąžiningi vieni kitiems. A nome del gruppo dei conservatori la parola onorevole Stevens. Care frakcijos vardu, ponė Stevens. Gerbiamas pirmininkė gerbėmis ir pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią šalį. Šeši mėnesiai tai yra tikrai trumpas laikotarpis e, diskusijoms ir tarybams, todėl labai svarbu, kad mes visi eitume vieną kryptimį ir dirbtume kartu. Būtent e, jums pirmininkaujant. Rumunijai, jai pirmininkaujant, plėtra ir būtent mūsų plėtra į rytus bus vienas svarbiausių prioritetų nes mes jau ilgus metus kalbame apie tą plėtrą. Mes turime atlikti atitinkamas reformas, kad atitinkamos valstybės, pirmiausia vakarų Balkanuose, prisijungtų prie mūsų nuo 22-25 metų. Tačiau mes pirmiausia turime atkreipti dėmesį ir į mūsų biudžetą, ir apie kitas problemas. Tai būtent į Brexitą norėčiau atkreipti dėmesį, į, į mūsų piliečių nepasitenkinimą atviromis sienomis ir, ir migracijos politika. Aš manau, kad migracijos politika turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Aš e, norėčiau, kad mes vis dėlto e, pri, perimti Australijos modelį, kaip pavyzdžiui, neleidžiama nelegali, nelegali migracija. Aš manau, kad mes turime e, sustiprinti savo rūpestį pabėgėliais. Mm. Alde frakcijos vardu, žodis ponui Varhavštat. Pone premjere, jūsų šalis perima pirmininkavimą tikrai e, kritinės svarbos momentu. E, Europos parlamento rinkimai vyks netrukus, noriu paminėti judumo ir transporto e, pasiūlymų rinkinį, vidaus rinkos reformų rinkinį, Dublino sistemos reformą, e, daugiametės e, finansavimo programos reformą ir septintojo straipsnio procedūros e, prie, dėl Lenkijos vyriausybės ir parlamento pradėtos e, procedūros prieš Orbaną. Taigi, darbų tikrai labai nemažai ir tik, manau, kad jūs sutiksite, kad per jūsų pirmininkavimą gali iškilti trečiasis. 7 e, straipsnio atvejais prieš Rumunijos vyriausybę, nes turiu Jums pasakyti, kad man susidaro įspūdis, kad Jūs visai netoli tokios situacijos šiuo metu, nes toliau ignoruojate Venecijos komisijos nuomonę dėl kelių teisės, dėl kelių įstatymo projektų, kurie yra svarstomi Europos parlamente. E, paskutinį kartą, kuomet su kolegomis lankiausi Bukarešte, buvau susitik, susitikęs su ponu Drachnėje, jūsų partijos lyderiu ir parlamento vadovu ir jis gynė savo poziciją ir daugumos poziciją ir pasakė, kad e, įstatymo viršišnenybė yra subsidiarumo sritis. Na, galiu pasakyti, kad daugybė dalykų ES priskirtini subsidiarumui, bet tikrai ne įstatymo viršenybė. Šis rytis ES tikrai nepriskiriama subsidiarumui. Ir tą, patį, tą pačią dieną pasakiau ir ponui Teričianui Ir jis man pažadėjo, kad jūsų šalies vyriausybė ir abi daugumoje esančios partijos pakeis pasiūlymus ir atsižvelgs į Venecijos komisijos rekomendacijas. Be to, jis sutiko su manim dėl to, kad Venecijos komisija parengs, e, parengtų antrąją nuomonę, kuomet tie pasiūlymai bus pakeisti, jie turėtų būti nusesti Venecijos komisijai. Tai susijęs su įstatymu teismų valdžios nepriklausomybės atkūrimu, baudžiamojo kodekso keitimu ir nevyriausybinio organizacijų įstatymo pataisomis. Turiu labai uh, sąžiningai pasakyti Jums, kad nuo to, kai buvome susitikę, kur, kur daugavo ir ponas Bulmanas ir kiti Bukarešte, neišteisytas nei vienu, vien vienas iš tų pažadų. Dėl, ir jūsų šalia, jūsų vyriausybė toliau eina įdingos praktikos keliu, kaip ir kitų e, vyriausybių vadovų, tokie kaip Kačinskis ir e, Orbanas. Ir skaitau taip pat tokius pranešimus, kad jūs ketinate patvirtinti statymą, numatantį amnestiją už korupciją. Tai daroma tam, kad stambiųjų žuvų nebegalėtų pasiekti teismai. Noriu pasakyti vieną paprastą dalyką šiuose diskusijose. Jeigu taip nutiks, Mano frakcija ir visi liberalai tikrai eis į rinkimus ne su nešvaris, nešvariamis politinėmis jėgomis. Norime, kad e, šalis būtų išvalyta ir kad e, būtų mm, uždrausta slap, slaptosiams tarnyboms e, disponuoti nepa, nepagristais įgaliojimais. Ir čia nekritikuoju jūsų šalies. Tai dabartinės politinės daugumos e, elgesys ir tokį elgesį kritikuojame. Aš nesu Rumunijos pilietė. Aš esu Rumunijos Respublikos garbės pilietis. Ta garbė man buvo suteikta 2001-aisiais, kuomet Europos taryboje, kai manęs niekas neprašė, gyniau Rumunijos interesus pagal Nicos sutartį nes visoms, visų kitų valstybių atstovams pasirodė visai patrauklus apriboti Rumunijos balsavimo teisės, nes yra, Europa, yra rytų Europos valstybė. Tačiau mums pavyko situaciją pakeisti ir užtikrinti Rumunijos Respublikai tokias pat balsavimo teisės kaip ir kitoms šalims. Pirmininkė, Aš pasisakau už tai, kad, ir už tai, kad Rumunija taptų Šengeno erdvės dalimi. Todėl nelaikykite to kritiką. Imkite šių teisės aktų, būkite tikra šalies premjere. Išeikite iš praeities painiavos ir nebeikite į kompromisus su korumpuotomis šalies jėgomis. Žaliųjų frakcijos vardu pones Skakeler. Keller. Gerbiama premjerė, malonu Jūs čia matyti, malonu pasveikinti pirmininkavimą perimančią valstybę. Pirmininkavimas tai galimybė šaliai sužibėti, pademonstruoti savo gebėjimus diplomatijos, kompromisų paieškos rytise, e, padaryti visiems įspūdį, parodyti, ką gali šalies vyriausybė. Pirmininkavimas yra labai svarbus institucijų santykiuose taip pat e, užtikrinant Europos pažangą. Pirmininkavimas taip pat ir tas etapas, kuomet šalis atsiduria rampų šviesoje. Ir Rumunijos vyriausybės elgesys mums kelia susirūpinimą, duoda pagrindo susirūpinti. Rumunija kovojo už e, visada už laisvės ir e, Rumunijai pavyko nuversi 42 metus trukusią diktatūrą. Šalis pasiekė svarbios pažangos, kovodama ir su korupcijos blogiu tai pasiekimai, kuriais Rumunijos žmonės gali didžiuotis. Mes turėtume taip pat didžiuotis Rumunijos žmonių pasiekimais. Mm, Šiomis dienomis tūkstančiai rumūnų yra gatvėse, prašydami pilietinių laisvių ir e, tinkamo valdymo. Tačiau problema yra tai, kad jie neišgirstami. Vyriausybė bando numalšinti susidoroti su pilietinėmis teisėmis ir gera valdysena. Ir atrodo, kad bus de facto įteisinta korupcija. Vyriausybė netgi svarsto galimybę sumažinti, apkarpyti e, teisę renkti demonstracijas. Tačiau vyriausybė turi rodyti gerą pavyzdį ir kviepti pasitikėjimą. Jūs dar turite laiko tapti tuo geru pavyzdžiu, kurio mums reikia Europoje. Tačiau, žinoma, laikrodis tiksi. Ir E, jūsų pirmininkavimo metu vyks įspūdingi dalykai. Brexitas, taip pat Europos parlamento rinkimai. Ir tuo pat metu ES reikia ilgalaikės vizijos. Todėl labai gerai, kad gegužės mėnesis suplanuotas vadovų susitikimas. Tačiau jis turi apimti ir aktualiausius Europos klausimus kuriuos būtina spręsti, kaip sustabdysime klimato kaitą, kaip e, vyks pereimas prie ekonomikos be iškasinės anglės, kaip visą tai paversti realybę ir kaip atsakysime į kelių valstybių narių situaciją dėl demokratijos regreso. Taigi visi šie dalykai jūsų laukia ir mes tikimės būti maloniai nustebinti. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria e sinistra verde nordica la parola all'onorevole Silichiotis. GUE NGL frakcijos vardus ponas Silikiotis. Προεδρία της Ρουμανίας θα κριθεί. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė, sveiki atvykusi į Europos parlamentą. Mes dabar turėsime reaguoti į didžiulę a, a, ekonominę krizę, su kuria mes susidurėme jau, nuo, jau dešimtį metų. Ir mes matome, kad tai, ta krizė vyksta dabar ne tik tai Graikijoje, bet ir kitur. Mes matome, kad dabar statistikos 2017-2018 e, metų matyti, kad Vienas iš kelių pensininkų dabar gyvena tokiamis sąlygomis, kuris nesiekia skurdo ribos. Mes matome, kokia dabar yra ES. Ir jūsų pirmininkavimas dabar turėtų paskatinti pasitikėjimą ES. Tačiau to nevyks, jeigu jūs neparodysite, kad galima kovoti prieš katastrofiškas neoliberalizmo ir kapitalizmo veiklos pasiekmes. Pirmiausia, mes turime nutraukti šitą nevaržomą taupimo politiką, e, nustatant biudžetą. Mes turime skatinti pažangės jėgas, būtent Europos parlamente. Mes turime stiprinti socialinę politiką. Socialinis dialogas tai yra būtent mūsų svarbiausias dalykas. Todėl Tai turėtų tapti mūsų pagrindiniu ramščiu. Mes turime atsižvelgti į visuomenės poreikius. Tačiau šiuo metu mes turime tik tai tuščius pažadus, deklaracijas, kurie praktiškai nieko neatneša. Iš esmės nėra investicijų, kad būtų užtikrinta socialinė sanglauda, kad būtų padidinta žmonių gerovė. Tai tokie būtų mūsų tikslai, tai būtent tokios investicijos. Ir mes turėtume tai atspindėti ir mūsų dokumentinėje finansinėje programoje. Tai turėtų būti jūsų pirmininkavimo prioritetai. Pirmiausia, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad, kad būtų sukurtos darbo vietos ir kovojame su nedarbo. Be to, valstybės narės turėtų būti skatinamos reaguoti į pabėgėlių krizę, humaniškai pirmiausia reaguoti, o ne apsitverti tvorą. Europos Sąjunga pirmiausia turėtų pasvarstyti, pirmiausia, kalbant apie santykius su Turkija, kad nepažeistų teisų kitų valstybių, tai Turkija. FTVP frakcijos vardu, ponas Paksas. Pone pirmininkė, pone premjerė, ES ekonomikos augimo skatinimas, saugumo stiprinimas bendros europos sąjungos vertybės metų metais vis tie patys klausimai ir dažniausiai be atsakymo dažniausiai be įgyvendinimo. pone premjere ar sutiktumėte kad šiandien kartoju šiandien svarbiausia gauti atsakymą į du mano galva esminius klausimus. pirma kodėl europos sąjungos susivienijimą skatinančius interesus pakeitė skaidymosi interesai ir kaip tai pakeisti. antra kodėl septyniolika milijonų britų balsavo už breksitą kas nulėmė jų apsisprendimą ir ką reikėtų daryti kad taip nesielgtų vokiečiai prancūzai kitos tautos jums baigus pirmininkavimą. pone premjere europos unifikavimo ar perauklėjimo programomis šių klausimų neišspręsime europa turi keistis. per il gruppo europa delle nazioni e delle libertà la parola all'onorevole Mayer. Ponas Mayer. Ačiū, panė pirmininkė. Pane vicepirmininkė, šioje diskusijoje du dalykai yra man vieni iš svarbesnių. Pir, pirmiausia, socialdemokratų vyriausybė, kuri įtraukė dabar sienų apsaugą ir pabėgėlių prieglopstį į savo politinę programą. Už tai jūs sveikinu. Bet to kitas dalykas, tai mes turėtume kovoti ir prieš tam tikras ekonominės problemas. Perimti pirmininkavimą iš Austrijos, kai Austrija tikrai parengė tikrai plačią programą, iš tikrųjų yra iššūkis. Dėl to linkiu Jums ko geriausios kloties. Ir darbo darkiai yra tikrai sudėtingos temos. Tos temos yra nelengvos, mes jau girdėjome, apie ką kalbėsime. Aš tikrai vertinu Rumuniją, vertinu pačią valstybę ir jos žmonės. Ar vyriausybė iš tiesų galės e, tinkamai pirmininkauti? Ar, ar bus puikiai moderatorė? Ar ji bus e, stabili šita vyriausybė? Jūs esate jau trečia e, vyriausybės vadovas per šią kadenciją. Ir aš nenorėčiau, kad jūs prarastumėte savo pozicijas kovoje dėl valdžios. Bet bet kokiu atveju visą tai mes galėsime įvertinti tik tai mūsų pirmininkavimą. La parola all'onorevole Ivan non iscritto. Mulțumesc, domnule președinte. Eu... Ponas Ivan. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien daug kas išsakė kritiką, nežinau ar pagrįsta ar nepagrįsta, o aš manau, kad šis pirmininkavimas ES bus labai sėkmingas. Manau, kad jis bus sėkmingas dėl to, kad jis negali kitoks būti. ES dabar išgyvena nelengvus laikus ir labai svarbu, kad viskas, kas vyksta čia, būtų įgyvendinta. Aš remsiu jūsų pirmininkavimą tiek, kiek jums tai yra svarbu, tačiau žinoma, mes turim nedaug laiko todėl aš apsiribosiu kalbėdamas tik tai dviejomis temomis. Pirma yra tokia. Trys ketvirtadaliai ES piliečių susiduria su modernė vergovė. Žmonės netekia laisvės dėl to, kad dirba nežinodami savo teisę, teisės ir kenčia dėl to. Ne tik Rumunijoje yra ta problema. Be net trys ketvirtadaliai ES valstybių piliečių susiduria su šiomis problemomis. Ir Vokietijoje taip pat yra iki milijono piliečių, 700 tūkstančių piliečių, kurie gyvena modernios vergovės sąlygomis. Tai viena sudėtinga tema. Kita sudėtinga tema yra sanglauta. Sanglauda neįmanoma be atitinkamo finansavimo. Korupcijos, tiesioginės ir netiesioginės korupcijos kaštai yra tūkstančiai milijardų eurų. Ir Rumunija susiduria su ta problema. Prognozuojama, kad kasmet Rumunijoje prarandama 14 milijonų eurų. Italijoje tai galėtų siekti iki 200 milijonų eurų per metus. Atsiprašau, kalbėtojas pasitaiso. 2 milijardai eurų prarandama kasmet. Taigi mes, galime, pas, mes matome, kad visose šalyse lėšos yra prarandamos ir mes negalime jų panaudoti sanglaudos tikslams įgyvendyti. Pirmininkas. Norėčiau paraginti visus laikytis kalbėjimo laiko, mes ir taip jau labai vėluojame. Toliau kalbės ponia Šuica. Ačiū pirmininkė. Gerbiama Rumunijos ministrė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad jūs pirmininkausite ES artimiausių metų. Tai yra ir naujojo trijo pirmininkavimo pradžia. Dalį pirmininkavimas netrukus teks ir Kroatijai ir aš labai tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime. Klausiausi jūsų programos, įdėmiai jos klausiausi, žinau, kad sanglaudos politika yra labai sudėtinga užduotis, ir jūs jos ketinate imti savo pirmininkavimo metu. Taip pat minėjote, kad e, dirbsite su saugumo klausimais, su geresnių ryšių, tarpusavio bendravimo klausimais. Ir tikiuosi, kad jums pavyks pasiekti įstojimo į Šengeną Bulgarijai, Rumunijai ir Kroatijai tam, kad galų gale galėtume atsikratyti tos dviejų greičių Europos idėjos. Jūsų prioritetas taip pat yra ir stipri Europa, Europa, kuri gali būti stiprus globalus partneris, man tai irgi yra svarbu, tačiau nerima man kelia paskutinis jūsų punktas - bendrųjų vertybių Europa, kurią jūs minėjote. Žinoma, kad yra skirtingų klausimų ir jūs išgirdote iš kolegų, kad e, daug kur vyksta demonstracijos, kad yra daug nepasitenkinimo tuo, kas vyksta Rumunijoje. Rumunijoje netgi kyla klausimas dėl teisinės valstybės statuso egzistavimo. Ar tikrai teisinės valstybės klausimas yra subsidiarumo klausimas, mes šito, e, tokios minties negalime priimti. Ir aš tikiuosi, kad jūs išgirdote tuos balsus Ar norite ginti teisinės valstybės principus ir savo šalyje, tai būtų labai svarbu. Toliau kalbės Rodrygės Marija Huao. Dvi minutės. Sveiki atvykę į posėdį, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiamoji kolegė. Rumunijos pirmininkavimas bus pirmasis jūsų šaliai. Bet tai bus paskutinis pirmininkavimas prieš vykstant ES rinkimams. Taigi jūsų pirmininkavimas yra labai reikšmingas. Aš norėčiau susitelkti į pagrindinį, į Sibiu vykstantį vadovų, vyksiantį vadovų susitikimą. Tai yra paskutinė galimybė susitikti visų ES valstybių vadovams prieš Europos rinkimus. Reikia pasidalinti mintimis apie tai, kokios Europos mes norėsime, ką mes norėtume suprojektuoti Sibių susitikime. Tikiuosi, kad jūsų prioritetai yra teisingi, jūs galėsite sutelkti europiečius, jūs galėsite įgyvendinti savo tą sanglaudos idėją. Taip, tai stiprus žodis. Mums reikia ir socialinės, ir ekonominės, ir politinės sanglaudos. Ir jūs šitą idėją galite paversti kažkuo konkrečiu. Pavyzdžiui, stiprindami socialinį ramstį, jeigu socialinį ramstį pavyks perkelti į ES teisę ir susijęti jį su ES finansiniais instrumentais. Kitas dalykas - iš ankstinis susitarimas dėl daugiametės finansinės programos. Sanglauda čia yra vienas iš daugiausiai rūpeščių keliančių klausimų. Galime pasakyti, kad tai rūpia ne tik tai ES, ir ES, ir Eurozonos, ir visos ES šalims. Taip pat mes turime pagalvoti ir apie ES sienas. Tikiuosi, kad Rumunijai pavyks įstoti ir į Šengeno erdvę. Dar vienas dalykas - geresnis bendradarbiavimas su mūsų kaimynais, su rytų partneriais. Jūs sakėte, kad rūpinsitės, rūpinsitės tuo ypatingai. Jeigu mes galėsime suvaldyti šios klausimus, tai suvaldysime ir migraciją. Jeigu tokios Europos pasieksime, tai bus vieninga Europa, nes nepriklausomai nuo to, koks bus breksito rezultatas. Taigi jūs gavote tą galimybę, pasinaudokite ją. Ačiū. Toliau ponas Dėva, viena minutė. Pana pirmininkė, Rumunijos e, pirmininkavimas e, yra labai e, svarbus breksito proceso kontekste norėčiau, kad Rumunijos premjerė kalbėtųsi apie tai su e, Junktinės krystės premjerė. Prieš dviejus metus mes kalbėjome, kad breksitas įvyks sklandžiai. E, šiandien tai yra viena iš rimčiausių problemų premjeriai Teresai Mei. Ir e, galbūt palyginti tą procesą su karšta bulvė, kurių užstrigo jos gerklėje ir kurios negalima nuryti taip paprastai. E, premjerė tačiau e, nekeičia arklių perkeloje ir ketina siekia pasiekti patį geriausią e, breksito rezultatą. Jungtiniai karalystė yra patekusi tarp kūjo ir priekalo šią situaciją. Ir mes tikrai melžiamės, kad visas šis procesas pasibaigtų sėkmingai. Ponas Ujazdovskis. Mėly kolegos, noriu palinkėti poniai premjeriai kuo veiksmingesnio pirmininkavimo ir paraginti daugiausiai kalbėtis apie pirmininkavimo programą, nes daug darbų reikia nuveikti, susidarėti dėl biudžeto, dėl migracijos politikos naujų e, krypčių ir formų. Ir e, E, taigi labai džiaugiuosi e, tuo e, pasiūlytų sąjungos politikos aspektu, kuris mums yra labai artimas ir aš tikiu, kad Rumunija taip pat prisidės ir prie geopolitinio saugumo stiprinimas, tai yra labai svarbu mūsų santykiuose su Rusija. Pamatinės vertybės mums yra iš tiesų labai e, svarbios, tačiau pirmiausiai turime e, kalbėtis apie konkrečius veiksmus ir jų imtis. Taigi turime e, kalbėti apie Rumunijos pirmininkavimo programą, taip pat teisės viršinimės problemas Rumunijoje, bet kokiu atveju linkiu Rumunijai sėkmingo pirmininkavimo. Jums norim užduoti klausimą pagal Milnos kotės procedūrą. Pas Nikolai nori tą padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė. Rumunijos pirmininkavimas bus e, pakankamai sudėtingas. Jums tikrai sunku kalbėti apie Europos ateitį, turint omenyje dabartinę situaciją susijusią su Brexitu, tačiau mm, Kai kurie žmonės e, yra atitrūkę nuo e, e, realybės ir vienas iš šimčiausių iššūkių yra dezinformacija, melagingos naujienos, su kuriamis susidurėme Europos Sąjungoje. Pirmininkas sako, jūs turėte užduoti klausimą, o ne komentuoti. Pana pirmininkė, mes esame du e, tą pačią pavardę Nikolai. Tai kuris dabar turėtų kalbėti? Jūs prašėte žodžio pagal Milnos kortelės procedūrą. Norėdamas užduoti klausimą anksčiau kalbėjusiam kolegai. Ar dabar norite užduoti klausimą kolegai Nikolai? Tai tuomet jums žodžio nesuteiksiu. Ačiū. Ponas Jokmar, pusantros minutės jums prašau. Pana pirmininkė, ponė premjerė, manau, kad tikrai puiku, kad Rumunija dabar perėmė pirmininkavimą ES tarybai. Tai parodo, kaip Europa pažengė į priekį, tačiau jūs privalote padaryti savo pirmininkavimą fantastišku. Norėčiau pasakyti, kad jūs, jūsų vyriausybė, privalo kovoti su korupcija. E, ir mes to reikalavome iš jūsų, kaip reikalavome iš bet kokios kitos vyriausybės. Korumpuotų politikų <clears throat> Atleidimas nuo bausmės dėl to, kad kalėjimai yra perpildyti ES nėra priimtinas dalykas. kova su tais, kurie kovoja su korupcija, taip pat yra neprimtinas dalykas. Korupcijos dekriminalizavimas ar amnestijos paskelbimas korupcija kaltinamiems asmenims siekiant išsaugoti savo kailį taip pat yra neprimtinas. Girdėjau, kad socialistų frakcijos pirmininkas Udo Bulmanas jūs gynė. Turiu pasakyti, kad e, taip elgtis socialistams yra gėdinga. Jūs pats save pažemino. Jūs privalote prisijimti atsakomybę siekdama išsaugoti Rumuniją, nes mes manome, kad tikrai puikus e, dalykas yra tai, kad jūs dabar pirmininkavote Europos Sąjungai ir nepaverskite to pirmininkavimo tragediją. Pasinaudokite jums suteiktą galimybę. Pone Hokmarkai, ponas Pranzulka, norim užduoti klausimą pagal Milnios kortelės procedūrą ir atsakysite į jį. Gerbiamas kolega, ar nemanote, kad e, gėdinga yra taip pat ir tai, kad e, ponas Dolis, Europos Liaudės partijos pirmininkas, e, pasveikino prezidentą Rumunijos Johanės ir pasakė, kad jis tikrai puikiai pirmininkaus, nors mes visi žinome, kad būtent Rumunijos premjeras E, yra svarbiausias asmuo pirmininkaujant Europos Sąjungai. Ar negėda taip elgtis, ar negėda taip pat ir tai, kad e, <clears throat> gruodžio 21 dieną Europos parlamento, e, tai yra federalinis kancleris Kurcas perdavė pirmininkavimą Rumunijos prezidentui, o ne premjeriai. Reikia sakyti teisybę piliečiams. Atsakymas. Pone pirmininkė, Aš manau, kad kolega čia prašovė pro šalį šiek tiek. Aš kalbėjau apie korupcijos problemas Rumunijoje. Venecijos komisija, Transparency International, daug kitų tarptautinių organizacijų į tai atkreipia dėmesį ir e, korumpuotų politikų, kaip Rumunijos užsienio reikalų e, ministro e, bausmės dovanojimą. Jūs tuo tarpu kalbėjote apie sveikinimus jų šalies prezidentui su pirmininkavimu. Tai turiu pasakyti, kad aš dėl to nesu labai nuliūdęs. Manau, kad jūs ir e, šią salėje sentis socialistai turėtumėte e, tokios pačios e, griežtos pozicijos laikytis Rumunijos atžvilgių, kaip ir Vengrijos atžvilgių laikotės. Pone Fajon, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiamas premjerė. premjerė. Nuo pat savo pirmininkavimo pradžios daug dėmesio sulaukėte, tačiau manau, kad sugebėsite pademonstruoti per savo pirmininkavimą, kad sugebate tą daryti. Pritariu Rumunijos pirmininkavimo e, prioritetams, ypač susijusiams su Vakarų Balkanų šalimis. Privalome e, šiame regione sulaukti sėkmės. Noriu pasveikinti bičiulius e, iš Makedonijos, kurie parlamente balsavo už konstitucijos pataisas atitinkamas dėl šalies pavadinimo. Tikiuosi, kad Graikijos parlamente balsavimas taip pat baigsis teigiamai. Šalių vadovai buvo pakankamai išmintingi ir drąsus, kad išspręstų šį svarbų ginčą. Norėčiau kreiptis į pirmininkaujančios šalies E, vadovus e, ir ES e, vadovus siekdama paraginti labai griežtai kovoti su siekiai skaldyti mūsų institucijas. Mums reikia stabilumo ir taikos Europoje. Ir linkiu Rumunijai tinkamai vadovauti ES per šį pusmetį. Rumunska prvi put predsjeda vijećem u vrlo zahtjevnom vremenu. Dėkuoju. Dogovor oko višegodišnjeg financijskog. Dėkuoju, pirmininkė. Tai yra pirmasis Rumunijos pirmininkavimas tokiais sudėtingais laikais ir mums, mums reikės susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Ir išstos vienas ES narys, bet to dar bus ir ES rikimai. Taigi, tai tikrai ypatingas laikotarpis. Tikiuosi, kad vidinės Rumunijos problemos niekaip neigiamai nepaveiks šitos labai ambicingos veiksmų programos, kurią jūs išdėstėte. Negalime prarasti laiko, mes turėsime diskutuoti ir apie finansus, ir apie politinį žemėlapį, o pasaulis tuo tarpu nestovi vietoje, negalime laukti, kol išsispręs migracijos klausimai. Turime imtis ryštingų veiksmų. Taigi labai gerai, kad Rumunijos pirmininkaujantis šalis ketina imtis šių klausimų saugumo klausimas, nei kad nemažiau svarbus. Europa nėra nesaugi, tačiau tokia saugi kaip anksčiau ji irgi nebėra. Nuolat susidurėme su išpoliais pasienyje ir kitur, taigi apsienio, pasienio apsauga turi tapti vienu iš mūsų prioritetų. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu, kad uh, šiame posėdėje dalyvauja mūsų vykdomosios valdžios atstovai ir kad dabar Rumunija pirmininkauja Europos Sąjungai. Mes e, ir e, iki šiol dėjome daug pastangų ruoždamėsi šitam pirmininkavimui. Kartu su mūsų atstovybė e, Briuselėje mes ginsime mūsų piliečių interesus įvairiose srityse. Aš norėčiau pabrėžti, jog kiekvienu atveju, kuomet aš matau, jog e, yra apribojama mūsų piliečių judėjimo laisvė, aš tokiems e, bandymams visuomet e, priešinusi, kalbant apie e, mūsų vidaus politiką, aš nesutinku su europinių vertybių e, pažeidimais Mes, e, aš manau, kad e, mes turime būti labai atsargus priimdami sprendimus dėl to, kas atstovaus e, mums taryboje. Jūs ginate Rumunijos piliečius, aš manau, kad Jūs e, tai padarysite ir padarysite tai gerbdami e, kitų valstybių partnerių interesus. Dėkuoju. Pone Marinesku, yra Mirinosios kartelės klausimas jums. Ar jūs sutinkat atsakyti į jį? Prašom. Ačiū pirmininkė. Esu šiek tiek nustebusi Kodėl nekalbame apie tuos žmonių teisų, žmogaus teisų pažeidimus Rumunijoje? Romų teisės čia yra trypiamos kojomis. Tai viena didžiausių žmogaus teisų pažeidimų problemų Europoje. Ar dabar tos sąlygos nors kiek pasikeitė, galbūt dėl to nekalbama, kad e, situacija pagerėjo, ar tiesiog mes būdame mandagus ir neužduodame sunkių, nepatogių klausimų. Prašau, ponė Marinesku. Aš e, manau, kad e, Jūsų klausimas buvo pateiktas todėl, kad e, jūs neturit pakankamai informacijos. Jūs e, galite pasikalbėti su manim ar su mano kolegomis, ar atvykti į mūsų regionus ir tuomet pamatysite, kokia yra reali situacija. Tais aspektais, kuriuos jūs paminėjote. Dėkuoju. Ponas Valdenholzer. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė ministrė pirmininkė. Europos, vadov, Europos taryboje vadovavimas keičiasi kas pusmetį ir tai jau yra rutininis procesas. Jūsų pirmininkavimas vyksta kiek kitokiu laikotarpiu. Rinkimai, jums tenka patirti dėlį spaudimą, bet to jūs tampate matomi visoje Europos Sąjungoje. Jūs esate uh, kovos su korupcija mechanizmo dalim, dalis. Ir neseniai buvo priimta rezoliucija, kuria išreikštas mūsų susirūpinimas dėl teisinės valstybės raidos Rumunijoje. Taigi Rumunija dabar atsiduria projektorių šviesoje ir bus atidžiai stebima. Bet tai yra ir jūsų šansas. Jūs galite parodyti, kad gebate išspręsti savo vidaus problemas kartu prisimdami ir europinius įsipareigojimus galima įrodyti, kad Rumunija gali įvykdyti daug išsikeltų uždavinių Europos lygmenių. Mes remsime jūs to, tokiame, tokiame jūsų kelyje. Ačiū. Toliau ponas Jūrek. Norėčiau atkreipti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu tik tai pasakyti, jog kuomet kalbėjo ponas Bulman prieš 20 minučių, aš norėjau pasisakyti dėl e, darbo tvarkos, dėl darbo tvarkos 11 straipsnio, kuris e, sako, jog mes turime gerbti vieni kitus ir nešmeišti vieni kitų. Ponas Bulman, kalbėdamas e, apie vieną iš ES valstybių ir tos valstybės vyriausybę, pavadino tą vyriausybę fašistinę vyriausybę, tai iš tikrųjų yra nepagarba mūsų parlamentui, nepagarba šio parlamento frakcijai, nepagarba pono Tajanio frakcijai. Todėl manau, kad parlamento pirmininkas turėtų reaguoti į tai iš karto. Kitas e, dalykas nėra jokio teisinio pagrindo, kuris leistų nesuteikti žodžio parlamento nariui, kuris nori pasakyti dėl darbo tvarkos. Ponas uh, Bulman nėra vienintelis, e, kuris e, e, pažeidžia šitos dalykus. Aš norėčiau, kad ponas Tajani reaguotų į pono Bulman pasisakymą, į tą nepagarbos atvejį. Na, o dabar perinu prie savo pasisakymo. Ir mano pasisakymui yra skirta minutė. Pone, ponas pirmininkas, atsiprašau, jūs pasisakėte. Dėl pirmininko Tajanio reakcijos ponas Tajanis buvo salėje ir jisai puikiai žino, koks yra kontekstas šitų dalykų. Dabar žodis ponui Andriju. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė premjerė. Sveikiname jūs jūsų e, buvusioje darbo vietoje šiame parlamente. Kaip jūs žinote, mūsų parlamento pozicija yra labai aiškiai dėl DFP. Mes turime atsižvelgti į iššūkius, kurie mums tenka tvaraus vystimosi srityje, e, socialinio ir teritorinio vystimo srityje bei klimato kaitos e, srityje. Mums reikia tinkamo perinamojo laikotarpio perorientuojant mūsų ekonominį modelį. Kalbant apie išteklius, e, parla parlamentas turbūt uh, nesutiks su tuo, kas e, siūloma dėl išlaidų. Galbūt jūs galėtumėte patikslinti, ką jūs vadinate pagrindinėmis gairėmis šioje e, srityje ir kaip, ką jūs manote apie parlamento nuomonę dėl šitų klausimų. Merčedis Breso. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė premjerė, sveikiname jūsų pirmininkavimo pradžia ir taip pat dėkojame už keturi, keturis teminius prioritetus, kuriuos jūs nurodėte. Aš pasisakysiu dėl teritorinės konvergencijos. Aš manau, kad e, jokia teritorija neturi likti už borto, joks regionas neturi likti už borto. Aš manau, kad e, Europos parlamente prieš kurį laiką mes uh, kalbėjome, jog e, kai kurie nutolę Europos regionai kalnuose esantis ar pakraščiuose esantis regionai vis dėlto paliekami e, e už borto. Ar jūs atsižvelgsite į šią parlamento nuomonę ir į parlamento iniciatyvą, kad e, būtų diskutuojamas šis klausimas ir trauktas į darbo tvarkę? Aš manau, kad kadangi Rumunija pati yra ES e, e, pakraštyje esanti valstybė ir turi daug kaimo vietovių, tai jai taip pat yra aktualu. Kita vertus, kadangi dabar per rinkimus į Europos parlamentą e, tarp balsuojančių bus daug jaunimo, kaip Jūs manote užtikrinti šio jaunimo aktyvų dalyvavimą? Dėkoju, ponas Nika. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė premjerė gerbiami Rumunijos vyriausybės atstovai. Norėčiau pasveikinti Jūs, taip pat padėkoti už labai aišku prioritėtų pristatymą, pirmininkavimo prioritėtų pristatymą. Norėčiau, kad būtų patikslinti kai kurie aspektai Buvo pasisakymų, kurie iš principo nesusiję su uh, Rumunijos pirmininkavimo turiniu, bet uh, daugiau su rinkiminiais aspektais, turiu galvėje pono uh, Verhofštato pasisakymą, kurios kitus pasisakymus. Mes neturėtume išnaudoti šitos progos rinkiminiams tikslams, tačiau kartais tai pasitaiko. Manau, kad uh, kartu su uh, savo valstybės atstovais, jūs e, dėsite visas įmanomas pastangas, kad būtų laikomasi numatytų, e, siekiama numatytų tikslų ir laikomasi grafiko. Aš manau, kad šis pirmininkavimas liks istorijoje, paliks istoriją, ES istorijoje žymę. Ir manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių Rumunijos istorijos momentų. Dėkuoju, ponė Nika, ponė Toja. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu labai karštai pasveikinti tarybos e, pirmininkę. E, pasveikinti ją taip pat kaip mūsų buvusią kolegę ir mūsų frakcijos kolegę. Daug e, aspektų jau pakomentavo mano frakcijos kolegos ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Noriu priminti tik tai du aspektus. Visų pirma, socialinių teisių ramsti. Rumunija įtraukė tai į savo programą. Aš manau, kad tai yra toks aspektas, kuris iš tikrųjų labai e, smarkiai atspindi ES veiksmų svarbą, ypač tokiu metu, kai piliečiai nusiteikia pakankamai kritiškai. Nes mūsų piliečiams rūpi šie socialiniai e, dalykai. E, Taip pat turime užtikrinti, kad Europa priartėtų e, prie piliečių ir kad e, parodytų, jog jinai e, daro daug naudingų dalykų jaunimui ir ypač vaikams ir galvoja vaikų garantiją. Taip pat Europa turi užtikrinti ekonominį augimą. Čia reikėtų paminėti taip pat tokias programas kaip Horizontas bei, bei kitas programas ir manau, kad Rumunija iš tikrųjų pagerins padėtį šiais aspektais. Nikola Dantį. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė premjerė. Sveikiname Jūs Europos parlamente. E, Rumunija, kaip pirmininkaujantį valstybė, turės užbaigti labai svarbius teisėkuros klausimus, kurie buvo pradėti nagrinėti kiek e, anksčiau. Vidaus rinkos tema yra viena iš svarbiausių temų. Vidaus rinka yra viena iš ES sėkmių, tačiau čia dar lieka kai kurių e, spragų ir dėl to yra kai kurių nagastavimų tarp piliečių ir dėl to kyla populistinės e, jėgos. Kalbant apie perinimą prie skaitmeninės e, ekonomikos, tai taip pat yra labai svarbus procesai ir norėčiau taip pat paminėti dar kitą svarbę temą, tai yra rinkos priežiūros aspektas. Aš manau, kad Rumunija ateinančiomis savaitėmis sėkmingai užbaigs dėrybas, juk e, būtina, kad e, e, pardavimas internetu būtų tinkamai reglamentuojamas ir kad ES vartotojai būtų tinkamai apsaugoti bei kad būtų užtikrinama sąžininga konkurencija. Dabar spontaniški pasisakymai, 25 kolegos yra užsirašę kalbėti, visiems žodžio suteikti negalėsime, suteiksime žodį dešimčiai kolegų. Pirmiausiai e, ponas Paskų. Pone premjere, gerbiamas pirmininkas, Kiekviena pirmininkaujantį šalis turėtų atkreipti dėmesį į tris aspektus. Pirmiausia, turėtų tęsti pradėtus anksčiau pirmininkaujančios šalies darbus, užsibriežti savo tikslus ir vėl laikytis ES politikos bendrai. Rumunija pristatė savo programą ir išpildė šias tris sąlygas. Šiandien e, e, Girdėjome nemažai uh, priekaištų Rumunijos atžvilgių, uh, dabartinės ES politinės tvarkos atžvilgių. Rumunija siekia ir sieks stiprinti ES, jos institucijas, ne tik dėl to, kad pirmininkauja ES, dėl to, kad ir kiekviena valstybė narė privalo uh, stiprin, siekti stiprinti ES jos institucijas, sutelkdama ekonominės, karinės pastangas e, stiprindama valstybių narių e, gebėjimus, dėrėdamas ES lygmenį. Tačiau jeigu žaisime tik tai e, partinius politinius žaidimus, šių tikslų nepasieksime. Mums reikia sąžiningo bendradarbiavimo. Pons Murešan. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama premjerė, gerbiami kolegos. Rumunijos pirmasis pirmininkavimas ES tarybai e, yra labai svarbus mūsų šalies e, istorijai, jis yra labai svarbus Rumunijos žmonėms, Rumunijos žmonės yra tam puikiai pasiruošę, jau e, du, dviejus metus Rumunijos žmonės demonstruoja gatvėse pasisakydami už europinės vertybės, už E, sąžiningus teismus ir jie tai daro mojuodami ES vėliavomis. Todėl mes galime didžiuotis pirmininkavimu. Šio pirmininkavimas reiškia ir tam tikrą įpareigojimą. Jūs, ponė premjerė, privalote užbaigti pradėtus darbus ES mastu. Pirmiausia, turiu minėję daugiametę finansinę programą. Mes privalome užtikrinti, kad būtų tinkamai panaudojami ES mokesčių mokėtojų pinigai. Kitas klausimas yra susijęs su breksitu. E, turime e, prisitaikyti prie naujos situacijos po šios dienos balsavimo ir garantuoti ES piliečiams e, tam tikrą pasitikėjimą ateitimi. Taigi, reikia ir kitų klausimų, kuriuos trauksite į savo darbo atvarkę. Rumunijos žmonės tikisi, kad jūs tinkamai šios darbus atliksite. Dabar kolega Marijas kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone premjerė, noriu pakalbėti apie migraciją. Taryba nesugeba tinkamai prisimti atsakomybės, tam tikros valstybės narės elgesi kaip įprasta ir atsisako pritarti Dublino reglamento pataisoms. Graikija praktiškai yra paversta pabėgėlių stovykla didelė. Graikijos pakrantės yra užtvindytos migrantų ir europinis solidarumas lieka galioti tik ant popieriaus. Reikia užtikrinti pabėgėlių e, tinkamą paskirstimą visoje ES teritorijoje, reikia patvirtinti bendrą prieglopščio steikimo sistemą, <clears throat> kai reformuoti Dublino e, reglamentą, tinkamai vertinti e, prieglopšio pabėgėlių, e, prieglopšio steikimo prašymus, atsižvelgti į valstybių narių bendrą vidaus produktą, siekiant priimti pabėgėlius. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pasitikite Rumuniją. Aš buvau pati Rumunijos vyriausybės narė ir pažįstu šią vyriausybę. Esu įstikinusi, kad jos pirmininkavimas bus labai sėkmingas. Noriu pasakyti, kad mes irgi dalyvavome rengiant programą, parengėme žmonės dirbti šį darbą Rumunijos atstovybėje. Ir tikrai gaila, kad kai kurie kolegos turi tiesiog neteisingą informaciją ir skleidžia čia tą informaciją. Jeigu Europos parlamento nariai tikrai kovotų su neteisingomis žiniomis, vadinamomis fake news, tai patys jų neskelbtų. Negalima pulti valstybės narės neteis, remiantis neteisingais argumentais. Mes turim kalbėti apie programą, apie tai, kaip pasiekti tų tikslų, kodėl jūs to neklausite, kodėl jūs nekalbate apie prioritetus, kodėl jūs kalbate apie dalykus, kurių jūs nežinote. Uh, Aš tikrai noriu užtikrinti, kad e, mes, kad šita vyriausybė veiks sėkmingai. Ir mes šiandien balsavome dėl vieno klausimo, dėl kurio prasidės tarp institucinės dėrybos. Ir jūs to klausimu pamatysite, kokios sėkmingos bus dėrybos. Toliau, ponia Kūnėva, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, ponia ministrė. Pirmininkė, labai džiaugiuosi jūs čia matydama. Uh, Jūs buvote Europos parlamento narė anksčiau ir dalyvavote frakcijos renginiuose. Ir ponas Pirinskis iš Bulgarijos ir ponė Grapinė iš Rumunijos kartu sprendėme Balkanų klausimus. Tikiuosi, jūs ir toliau veiksite šią linkmę tam, kad bendradarbiavimas su Vakarų Balkanų valstybėmis būtų sėkmingas girdėjau, kad Rumunija yra blogas pavyzdys socialinio saugumo ir darbuotojų teisų srityje, kad čia negerbiamos darbuotojų teisės. Mes tikrai daug metų dirbome kartu ir jūs žinote, kokie yra Europos parlamento prioritetai. Mums labai svarbus socialinis ramstis, žmonių teisės, ES bendros prieglopščių sistemos reformą. Aš manau, kad šie prioritetai turėtų būti ir jūsų prioritetai. Linkime jums sėkmingo pirmininkavimo ir tikimės, kad, jį, kad jis bus labai sėkmingas. Ačiū. Toliau kalbės ponė Jaroka. Gerbiamasis, gerbiamoji ministra pirmininkė, linkime jums sėkmės pirmininkaujant ir ačiū, kad iškėlėte tokius svarbius savo pirmininkavimo prioritetus. Mums svarbi sanglauda, jūs kalbėjote apie tai. Sanklauda svarbi ne tik tai ekonominėje srityje, kaip jūs minėjote, bet ir tuo met, kai žmonės, kaip ES piliečiai, kalba apie savo teisės. Visi turi turėti vienodą prieigą prie teisų. Mes tikrai žiūrėsime, kaip jūs įgyvendinate šios prioritetus. Mes manome, kad jūs čia turite patirties ir galite tikrai daug nuveikti. Jūs esate vienas iš, ne, viena iš skurdžiausių ES valstybių narių ir stengiatės pakeisti savo situaciją. Ačiū už tai, kad buvo užduotas klausimas dėl e, Romų ir ačiū už tai, kad ponas Marinesko atsakė į tą klausimą. Aš e, suprantu, e, kad reikia peržiūrėti mums kai kurios savo nuostatas. Tikiuosi, kad pirmininkaujantys šalis galės siūsti žinę visai ES, kad tie 120 milijonų žmonių, kurie gyvena skurde ES, kad jiems reikia pagalbos ir kad reikia kažkaip šios klausimus spręsti. Tikiuosi, jūs tą ir padarysite savo pirmininkavimo metu. Ačiū. Toliau kalbės ponia Joana. Vieną minutę. Gerbiama premjerė, gerbėmieji ger... Rumunijos vyriausybės nariai, mėly kolegos. 12 metų praėjo po Rumunijos stojimo į ES ir dabar Europoje pirmininkaus Rumunija, ji pristatė savo prioritetus. Mūsų nacionalinis poetas Eminesku gimė prieš 160 metų, tai yra ir mūsų nacionalinės kultūros gimimo diena. O šiandien Europos parlamente mums rumūnams vyksta tikrai labai svarbus dalykas. Premjerė, prem, mūsų premjerė pristatė savo Europos viziją. Tai yra dar vienas labai ženklus, labai šventiškas mums akimirksnis. Mes visi stengiamės jaustis tos ES vaikai, jos dalis ir noriu pasinaudoti progą ir palinkėti Rumunijos vyriausybei sėkmės pirmininkaujant, o kolegoms noriu pasakyti, pasitikėkite Rumuniją. Rumunijai tai garbė ir man kaip Rumunijos parlamentariai bus didelė garbė kartu su Rumunija svarstyti teisės aktų dokumentus. Aš esu agri, agri, Žemės ūkio komiteto vicepirmininkė ir žinau, kad žemės ūkis yra vienas iš Rumunijos prioritetų. Todėl norėčiau premjerės paklausti, ką Rumunija ketina nuveikti žemės ūkio srityje ateityje. Ačiū, toliau kalbės kolega Preda. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. Premjera, pastaraisiais mėnesiais jūs ir jūsų vyriausybės nariai kritikavo komisiją. Jūs dažnai sakėte, neva komisijos veikla uh, remiasi neteisinga informacija arba ta informacija yra paviršutiniška. Jūs ir jūsų kabineto nariai kritikavote Europos parlamento rezoliuciją, sakėte, kad e, mumis manipuliuoja kažkokios užsienio jėgos ir mes remiamės neteisingą informaciją. Kaip Jūs manote, kaip Jūs galėsite bendradarbiauti su komisija ir su parlamentu, jeigu Jūs taip jais nepasitikite ir tą nepasitikėjimą toliau skatinate ir siejate? Jūs sakėte, kad rumūnai neturėtų pasitikėti ES institucijomis. Ir dabar kalbėdama apie prioritetus, jūs turite atkreipti dėmesį į tai, kad, kad vyksta tokie dalykai jūsų šalyje, kaip protestai ir net kažkuris e, televizijos kanalas netgi turėjo nutraukti protestų transliaciją dėl to, kad tie vaizdai galbūt buvo per daug drastiški, taigi kažkokia cenzūra taip pat jau yra vykdama, vykdoma. Negryžkite į Čiaušesko laikus, į tuos tamsius propagandos laikus, e, kuriais gyvenote anksčiau. Kalbėtojas yra nutraukiamas, toliau kalbės kolega Ruonin. Vieną minutę. Mikrofoną. Įsijunkite mikrofoną. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmininkaujant Rumunijai iškelti labai svarbus klausimai. Tikimės, kad pavyks pasiekti pažangos šiais klausimais. Norėčiau paminėti atskirai keletą iš jų. Tai yra informatorių apsauga nes ir viešajame, ir privačiame sektoriuje raida yra labai įvairi. Jeigu kažkas konstatuoja, kad yra pažeidimai, tai tas žmogus turi turėti galimybę drąsiai apie juos pranešti ir nesibijoti. Kitaip tokie pažeidimai ir toliau bus ilgai neišaiškinti ir, bus, ir jie tęsis ir plėsis. Taryboje labai keliamas klausimas dėl tokios direktyvos teisinio pagrindo parlamentas ir komisijos teisės tarnyba nemato jokių sunkumų iš teisinės pusės ir aš tikiuosi, kad taryba nustos blokuoti šių klausimų sprendimą. Kai kurios šalis mėgina neleisti, kad dėrybos baigtųsi sėkmingai ir nenori, kad būtų užtikrinta minimali informatorių apsauga. Ačiū, sako pirmininkė, toliau Toliau kalbės ponė Capardelį. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. E, pirmininkavimo pradžia Rumunijai yra labai svarbus įvykis. Rumunija parodys visai ES, kad yra tam pasirengusi ir gali atlikti svarbų vaidmenį, sprendžiant europinius klausimus. Rumunijos e, e, Rumunija, e, Rumunijos geografinė patys yra strateginė, yra tam tikra prasme tiltas, tarpininkė tarp senų ir naujų ES šalių, tarp rytų ir vakarų. Ir mes turime pademonstruoti, kad galime stiprinti solidarumą ES, kuris būtų naudingas visiems. Ponios Keller ir kitų kolegų pasisakymai yra grindžiami klaidinančią, melagingą informaciją. Dėl to turiu pareikšti apgailestavimą. Labai gaila, kad šiandien Rumunijos vyriausybė yra taip užsipuolama šioje salėje. Rumunijos valstybė yra teisinė valstybė. Rumunija palaiko, e, remia europinės e, vertybės ir laisvės. Visi tie, kurie teigia priešingai pažeidžia šalies konstituciją. Tikimės, kad 2019 metai bus metai, kuomet nebus taikomi Rumunijos teismų sistemos patikros mechanizmai. E, tai bus metai, per kuriuos Rumunija ir Bulgarija prisijungs prie Šengeno erdvės. Ačiū. Žodis teikiamas komisijos vicepirmininkui Ansipui. Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiama premjerė, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti visiems už šias e, energingas diskusijas. Žinome, kad per Rumunijos pirmininkavimą įvyks breksitas, įvyks Europos parlamento rinkimai. ir toliau mm, tęsis darybos dėl būsimosios daugiametės finansinės programos. Tuo pačiu metu turėsime baigti darybos dėl 242 e, skirtingų teisės aktų pasiūlymų. Ketiname bendromis pastangomis e, šios klausimus išspręsti. Praėjusią savaitę apie tai diskutavome su Rumunijos prezidentu Klausu Johanesu. Kolegoms besilankant Bukarešte, aiškiai supratau, kad e, Rumunijos vyriausybės ministrai rimtai vertina šios pažadus ir pasisakymus. Todėl nekantrai laukiu būsimo vaisingo bendarbiavimo tarp Europos parlamento, komisijos ir Rumunijos vyriausybės e, per jūsų šalies pirmininkavimą. Linkiu Rumunijos e, pirmininkavimui visokiojo pasiekmės. Labai ačiū. Žodis susteikiamas Rumunijos e, ministrė pirmininkė, pane Dančilai. Pane pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi šios diskusijos, diskusijos su buvusiais kolegomis Europos parlamento nariais. Tiesą sakant, tikėjausi pasiūlymų, kaip spręsi problemas, teigiamo požiūrio kad visi Europos piliečiai, kurie šiandien mūsų klausosi ir stebi šią diskusiją, jos metu išgirstų atsakymus į jiems rūpmus klausimus, pasiūlymus, kaip spręsti problemas skiriuose ES regionuose ar valstybėse narėse. Kaip anksčiau minėjau, atvykau čia ne tam, kad teisinčiausi. Esu tiek čia, tiek ir Rumunijos parlamente E, Sliau kalbėtoje pastaiso, aš e, lankausi Europos parlamente kaip vyriausybės vadovė šalies, kuri siekia stiprios Europos Sąjungos, e, kuris siekia, kad Europos Sąjunga taptų artimesnė savo piliečiams visose valstybėse narėse. Noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui už gražius žodžius mūsų adresu už tą pasitikėjimą, kurį Europos komisija pademonstravo, parodė Rumunijai. Esu tikra, kad kartu su Europos komisija, su Europos parlamentu mes sugebėsime užtikrinti stabilumą ir konsensusą tais klausimais, kuriuos turime spręsti, kurie įtraukti į ES darbo atvarkę. Pamėginsiu sureaguoti į kai kurios aspektus. Ponai Staložanui, noriu pasakyti, kad mano vyriausybės ministrai yra patyrę. Jie gerai pasirengė pirmininkavimui, palaikė ryšius su parlamento komitetais, su tais komisijos nariais, kurie yra atsakingi už tam tikras politikos rytis. Žinoma, E, mums labai padeda ir esame priklausomi nuo ES tarybos sekretoriato paramos. Ir tikrai nedarykite tokios išvados, kad Rumunijos vyriausybės ministrai neatitiks jūsų lūkesčių ir kad nepakankamai rūpinsis jiems patikėtais klausimais. Iš jūsų kaip Rumunijos atstovo būčiau E, tikėjusis, kad pareikšite, e, pademonstruosite savo pasitikėjimą Rumunijos vyriausybės narių gebėjimais. Jūs kalbėjote apie e, Rumunijos vyriausybės vadovės prievalę sustikti su kitų valstybių narių premjerais Prancūzijos arba Niderlandų. Aš esu pasirengusi bet kada atvykti į Niderlandų parlamentą ir padiskutuoti su jo nariais ir taip pat perduoti uh, Rumunijos prezidentui žinę apie tai, kad jis taip pat turi kelti tinkamus klausimus aukščiausio lygio susitikimuose, kuriuose jis atstovauja savo šalį. Kalbant apie euro zonos klausimus, euro zonos planas buvo patvirtintas 18 metų gruodžio mėnesį, jis jau yra paskelbtas. E, ir mes savo namų darbus atlikome ir galiu Jums tą planą išsamei pristatyti, jeigu to pageidautumėte. Noriu padėkoti Socialistų demokratų frakcijos pirmininkui, ponui Bulmanui, už pareikštą paramą. Galime Jūs patikinti, kad uh, giname mm, teisės viršenybės principą, kartu giname ir žmogaus teisės tų asmenų, kurie nukentėjo nuo neteisingų teismų sprendimų, nesažiningų teismų sprendimų. Pone Ferhofštatai, gaila, kad e, jūsų jau nėra salėje. Noriu e, jūs patikinti, kad tikrai e, žinome, su kokiais iššūkiais mums yra lemta susidurti. Būtent dėl to kalbėjau apie bendrą sutarimą, kuris mums yra e, tikrai reikalingas ir mes to sutarimo, to konsensuso sieksime. Kartu aš e, galbūt iš frakcijos vadovo būčiau e, tikėjusis tam tikrų komentarų susijusių su ES politinė darbo tvarkė, o ne su šalies perimusios pirmininkavimą vidaus politika. Jeigu jau kalbame apie patikimumą, tai e, e norėčiau sužinoti iš pono Ferhofštato išgirsti, e, kokiu konkrečiu priekaištu jis turi Rumunijos vyriausybė. Aš rekomenduočiau jums leisti patiems e, Rumunijos žmonėms apsispręsti e, ir siūlyčiau neprimetinėti jiems savo nuomonės. Mėly kolegos, esu tikra, kad jūs e, galėtumėte pateikti labai vertingų rekomendacijų ir kitoms šalims, tačiau manau, kad kiekvienos šalies e, žmonės turi turėti galimybę pasirinkti pagal savo įstikinimus. Pone Keller, jūs manote, kad dauguma rumūnų išėjo į gatves dėl to, kad yra nepatenkinti dabartinė vyriausybė. Manau, kad jūs nesate tinkamai informuota apie tai, ką reiškia tinkamas valdymas. Norėčiau pateikti jums kai kurios skaičius Rumunijos ekonomikos augimas siekia daugiau nei 4 procentus, biudžeto deficitas siekia 2,92 e, procentus, nedarbas mažesnis nei 4 procentai, užsienio investicijos padidėjo daugiau nei 10 procentų. Manau, kad e, tai tikrai e, pasako pakankamai apie vyriausybės darbą. Mano kolegos Europos parlamente dėja susidarė e, priešingą įspūdį. Jeigu pagėdaujate, galime suteikti jums ir daugiau statistinės informacijos. Galiu jums papasakoti apie tai, kokiu veiksmu ėmėsi Rumunijos vyriausybė, kad jos Rumunijos žmonės galėtų geriau gyventi ir kad e, vyriausybės veikla būtų geresnė. Galbūt galėtumėte padėti mūsų šalyje palyginti su situacija kitose šalise, tuomet pamatytumėte, kad Rumunijos vyriausybė puikiai žino, kas, kokie darbai jos laukia ir kad jie puikiai sprendžia žmonių problemas. Ponas Pasku e, uždavė klausimą. E, kodėl Europos, siekis, e, Europos vienybės siekis dabar yra pakeičiamas Europos suskaldimo siekiu? Manau, kad turime dėti pastangas siekdami išvelgti tai e, labiau tos dalykus, kurie mus vienyje, o ne tie, kurie mus skiria. Nes tik bendromis pastangomis galime žengti svarbius žingsnius, e, kurdami ES ateitį. Taigi noriu padėkoti Marijai Žuau už gražius žodžius e, mums išsakytus iš tiesų aukščiausio lygio sustikimas e, vadovų taryba Sibiu leis mums padiskutuoti apie tai, kaip tinkamiau kurti ES ateitį. Manau, kad jeigu jau norime diskutuoti apie ateitį, tai turime pakilti aukščiau partinių institucinių interesų ir ieškoti geriausių įmanomų sprendimų, kurie būtų naudingi mūsų piliečiams e, tam, kad galėtume užtikrinti ateityje E, mūsų vienybę ir kurti geresnę ateitį. Pone Hokmarkai, vyriausybė privalo kovoti <clears throat> su korupcija. O tą amnestiją aš jau nekartą kartojau. Nė, nėra e, rengiamasi jos skelbti. Mes e, nenorime ginti korumpuotų politikų, mes norime apginti piliečius, kurių teisės yra trypiamos kojomis. E, Jeigu jau kalbame apie teisės viršinybę, apie teismų sistemą, visi privalome kovoti su korupcija, Rumunijos vyriausybė atitinkamų veiksmų imsis, tačiau tuo pačiu privalome nepamiršti ir būtinybės ginti piliečių teisės. Kai kurių piliečių teisės teismų sprendimais ir pastelkus e, e, saugumo tarnybų protokolus buvo pamintos. Tie, kurie šiandien garsiai kalba apie tai, kad būtina kovoti su korupcija, tie, kurie skelbėsi kovojantis už teisės viršenybę, e, norėtų, e, e, kad būtų pamiršti kai kurie įvykiai Rumunijoje ir tie asmenys anksčiau dalyvavo sistemoje, kuri pažydinėjo žmogaus teisės. Pone Marinėsku, jūsų pozicija Rumunijos vyriausybės atžvilgių nėra pagrista. Jūs teigiate, kad, kad mano partija PSD ir ALDE frakcija užsipuldinėjo šalies teisingumo sistemą. Aš visiškai nepamenu tokių įvykių, nepamenu ne vieno vyriausybės sprendimo, kuris būtų nukreiptas prieš E, teisingumą. Visi su e, teisingumo politika susijęs statymai buvo patvirtinti Europos parlamente. Europos parlamentas yra e, Rumunijos parlamente, Rumunijos parlamentas yra savo šalies piliečių balsas. <clears throat> Mes per metus laiko atitaisime tas klaidas, kurios buvo padarytos anksčiau, e, panaudojant ES lėšas. <clears throat> Pagerinome jų panaudojimą 26 procentais. Aš čia nekalbu apie žemės ūkį, e, o žemės ūkės ir tie europinės lėšos yra įsisavinamos taip, kaip e, pasiekiant ES vidurkį. Taigi mūsų patvirtintos priemonės yra veiksmingos, nepaisant to, kad kai kurie Europos parlamento nariai balsavo prieš e, savo šalies interesus. Pone Breso teritorinė sanglauda tikrai yra labai svarbi, e, kalnuotos vietovės, e, atokus regionai. Atsižvelgsime visus jūsų pasiūlymus, trauksime juos į savo darbo atvarkę. Kalbėjote apie tai, kad 20 milijonų jaunuolių dabar pirmą kartą galės dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Klausėte manęs, kaip turėtume juos paskatinti dalyvauti rinkimuose. Pirmiausia, turime jiems parodyti, kad galime išspręsti konkrečius klausimus Galime, pasiūly, galime pasiūlyti problemų sprendimus, parodyti, kad mūsų diskusijos nėra tik rėtinos tarp atskirų politinių frakcijų ar politikų tarpusavio ginčiai. Mes ginčijamės ieškodami piliečių problemų sprendimo ir e, tose sprendimuose e, piliečiai turi žvelgti savo atitinkamą naudą. Aš manau, kad bendromis pastangomis sugebėsime tą padaryti. Pasitikiu Europos parlamento nariais, pasitikiu Europos komisija, taryba. Ir manau, kad bendromis pastangomis per būsimus šešius mėnesius galėsime žmonėms pateikti atsakymus į kilančius klausimus ir galėsime pasiekti, kad tie 20 milijonų jaunuolių, jaunuolių uh, jaustų motivaciją dalyvauti rinkimuose. Pone Jaroka, tikiuosi, tinkamai ištariau jūsų pavardę. E, skalbėjote apie tai, kad Rumunija ir skurdi valstybė ir turėtų imtis priemonių, kad situacija pasikeistų. Per pastaruos metus mes pakėlėme savo piliečių gerovės lygį E, mes padidinome senatvės pensijas gydytojų, kitų specialistų, mokytojų, dėstytojų darbo užmokesti. Daug investavome į e, mažiausius dirbančius asmenys, į e, mažesnius regionus, miestus turinčius mažiau gyventojų, tačiau žinoma reikia ir bendrų sprendimų sprendžiančias problemas viso ES lygmenį. Na ir paskutinis dalykas arba paskutinis klausimas, kurį norėčiau sureaguoti, tai yra veikiau kaltinimas. <clears throat> Ilgai galvoju apie tai, ar e, turėčiau sureaguoti į tai ar ne, pateikti atinkamą atsakymą ar ne, tačiau manau, kad e, Piliečiai tikrai e, gali atskirti teigiamą ir neigiamą požiūrį. E, Pone Preda, e, Rumunijos vyriausybė ir ministrai nekritikuoja Europos parlamento ar komisijos. Aš buvau Europos parlamento narė ir aš visuomet balsavau už visai Europai rūpimus ir svarbius pasiūlymus. E, kilus bet kokiems skandalams politiniams aš e, siekiau teigiamų e, sprendimų ir aš tikrai nenoriu nuteikinėti Europos parlamentą prieš kitas institucijas. Taip, aš kritiškai vertinau atitinkamą Europos parlamente priimtą rezoliuciją, tačiau manau, kad vis tik tai reikėtų remtis tinkamais kriterijais. Jūs e, minėjote e, demonstracijas Rumunijoje, e, tačiau kas galėtumėte pasakyti apie demonstracijas vykstančias Prancūzijoje šiuo metu? Prancūzija priima savarankiškai sprendimus. Ne vienas Prancūzijos atstovas čia kalbėdamas savo šalies nekritikavo ir niekuomet turbūt e, to nedarys. Aš manau, kad mes turime pasitikėti ES institucijomis ir manau, kad mūsų požiūris tikrai bus labai svarbus mūsų stebintiems piliečiams. Jūs pasakėte vieną baisų dalyką, e, vertindamas e, žodžio laisvę, spaudos laisvę Rumunijoje. Galiu jums kaip buvusiam kolegai pasakyti, taip pat ir komisijos nariams ir labai aiškiai pareikšti Europos parlamente, kad Rumunijos vyriausybė nieko bendro su e, spaudos laisvės varžymais neturi jokių veiksmų e, šiuo atžvilgiu nesėmė. Tai e, yra melaginga informacija, melagingos informacijos pavyzdys. Taip, iš tiesų, vienas žinių kanalas nutraukė savo transliacijas dešimčiai minučių E, tačiau e, tas sprendimas buvo priimtas e, nacionalinės transliuotojų priežiūros institucijos ir Rumunijos vyriausybė nieko bendro su to sprendimu neturi. Nežinau, kodėl tas sprendimas buvo priimtas. Tačiau jeigu jau norime, kad būtų labiau pasitikima mūsų sprendimais, tai turime didžiau vertinti savo pasisakymus, taip pat ir šioje salėje, ir turime kalbėti tik E, e, apie tai, kas iš tikrųjų įvyko, nes priešingų atveju bet kada, bet kurį iš mūsų bus galima nuteisti ir e, pasmerkti ir tokie pasmerkimai neigiamai atsilieps šią instituciją. E, noriu dar kartą Jums padėkoti šią diskusiją, tikiuosi parlamento ir komisijos paramos per mūsų pirmininkavimą ir e, linkiu mums visiems sėkmės žengiant Europos keliu. Ačiū uždėmesi. Diskusija šito klausimu baigta. Toliau.